Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ponas ir ponai, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti susirinkus pramonės komiteto posėdyje. Darbų tvarkė jums yra išdalinta. Atrodo, kad e, nėra pageidavimo darbo tvarkę keisti. Taigi darbo tvarkė patvirtiname, neturiu jokių papildomų pranešimų, iš karto pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto, tai yra tarpinis Europos palidovinės radio navigacijos programų vertinimas. Manėsime įsiaiškinti, kokia yra finansinė perspektyva ir ateities iššūkiai ir šiuo klausimu e, yra siūlomas e, tiesiekuros e, rengiamas tiesiekros pranešimas savo iniciatyva. Kolega Rėmėkas yra už šį pranešimą mūsų komitete atsakingas ir jis buvo, jis tiksliau paprašęs rengti šio, šią temą pusantros valandos trukmės svarstymus, todėl norėčiau pasveikinti mūsų tarpę e, pakviestus ekspertus, ponas Alam Beneto, ponė Saki Pataki kuri buvo ilgą laiką mūsų komiteto narė, ponas Žanžak Turtora bei ponas Tomas Starek. Mes kvietėme į mūsų renginį šios ekspertus ir dėkoju jiems už tai, kad atvyko ir pasidalins su mumis turimą informaciją. Mes svarstysime apie e, tai, kokie yra prisimti įsipareigojimai iš uh, ES biudžeto, taip pat stengsime kritiškai vertinti įvairius e, projekto įgyvendinimo aspektus ateityje. E, praktiškai šią mintį pasakydamas e, jau ir baigsiu savo įžanginę kalbą ir pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Beneto, kuris yra mano dešinėje. Prieš tai dar norėčiau visiems priminti, kad kiekvienas pranešėjas per pirmąjį savo pasisakymų etapą nekalbėtų ilgiau nei po 10 minučių, nes kuo trumpiau kalbėsite, tuo daugiau yra bus galimybių kolegoms užduoti papildomų klausimų, į kuriuos vėliau galėsite išsameu atsakyti. Ačiū labai. Taigi, ponė Benito, dabar jums suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjui, ponui Remekui už tai, kad jis pakvietė mane į šį komitetą. Aš komiteto nariu nebuvau, tačiau dabar pirmininkauju naujai įkurtam regionų bendradarbiavimo tinklui, kuris e, kūruoja kosminės technologijas ir noriu trumpai pristatyti, kaip mes veikiame. 26 region, regionus jungia iš 12 valstybių e, ši asociacija ir mes stengiamės keistis savo turimą patirtimi regioniniu lygmeniu. Taip pat keistis informaciją apie mūsų finansinius kitokius poreikius bei bendradarbiavime su atitinkamomis Europos institucijomis. Mūsų organizacijos tikslas yra keistis informaciją susijusią su kosminėmis technologijomis, pirmiausia dėl GPS sistemos ir dėl Galilėjo programos. Ir e, bendradarbiavimas jau įgauna konkrečias apimtis, veikia atitinkama darbo grupė, tačiau konkrečių rezultatų į kol kas dar nepasiekia, nes veikia neseniai. Tai darbo grupiai dalyva, vadovauja Venecijos regiono atstovas ponas Paulinė. Ši darbo grupė jau buvo susitikusi, e, posėdžiavo kelis kartus. Ir e, ši darbo grupė e, taip pat keičiasi informacija ir galimų regionų bei Europos institucijų indėlių į Galilėjo programos įgyvendinimą. Na, iš tikrųjų, tarp žodžių ir darbų egzistuoja didžiulis skirtumas kol kas. Vieną pavyzdį noriu pateikti įgyvendinant palidovinės programas kitose e, sritise yra e, kūrėm įvairius kompetencijų centrai, klasteriai tam, kad e, įmonės galėtų tarpusavyje ryšius užmėgsti, o kol kas pas mus yra tik diskutuojama, kokios pramonės šakos gali kurti e, ir įgyvendinti panašaus pobūdžio programas. Ar tai turėtų būti e, koncernai, didelės įmonės ar mažos ir vidutinės įmonės. Ir šiuo klausimu sutarimo kol kas nėra pasiekta. Nirėjaus tinklui, kuriam aš atstovauju, yra visiškai aišku, kad e, tokius projektus įgyveninant labai svarbus mažų vidutinių įmonių indėlis ir reikia jį didinti. Pegasus darbo grupė, kuri dirba prie Galilėjo programos įgyvendinimo, pateikė pasiūlymą kiekviename regione įrengti, e, įsteigti tam tikras e, stebėsenos tarnybas ir rinkti informaciją apie ten veikiančias pramonės įmonės, pramonės šakas, kurias būtų galima įtraukti į šios e, palidovinės navigacijos sistemos kūrimą. Dažnai galbūt netgi yra E, svarbiau nekurti naujas technologijas, bet sugebėti e, sujungti tarpusavėje jau egzistuojančias ir pasinaudoti jau turimų technologijų galimybėmis geriau. Yra įvairiose srityse tokių galimybių transporto, sveikatos apsaugos žemės ūkio srityje. Pavyzdžiui, sprendžiant uh, drėkinimo, laukų drėkinimo klausimus e, šios e, stebėsenos e, tarnybos galėtų nešti savo indėlį. Tik jos kol kas dar neveikia, tačiau manau, kad jos tikrai galėtų pagyvinti bendradarbiavimą tarp atskirų regionų, bet tarp regionų ir europinių institucijų. Nerėjaus darbo grupė lapkričio mėnesį 2009 metų paskelbė atitinkamą dokumentą, kuris mano nuomonė yra labai svarbus ir įdomus. Ir aš norėčiau pacituoti iš šio dokumento tris pasiūlymus, kurie mano nuomonė turėtų būti e, labiau pabrėžti. Pirmasis pasiūlymas kalba apie tai, kad regioninių lygmenių regioninėje erdvėje reikia užtikrinti didesnį saugumą kalbant apie Galilėjo programos įgyvendinimą. Aš nenoriu dabar kalbėti apie šios programos įgyvendinimo mm, kūrimo istoriją, tačiau yra visiškai aišku, kad e, per artimiausius metus reikia papildomų garantijų dėl to, kad į šios programos gyvendinimą bus labiau įtrauktos e, mažos vidutinės įmonės. Antrasis pasiūlymas yra susijęs su finansavimu, siekiant užtikrinti e, šios programos įvairių etapų įgyvendinimo. Mes puikiai žinome, kad egzistuoja septintoji mokslinio tyrimo pagrindų programa, taip pat įvairios regionės paramos programos, todėl privalu užtikrinti galimybę pasikeisti informaciją apie galimybės finansuoti šias programas iš skirtingų šaltinių. Taip pat reikia užtikrinti atitinkamą eigos nuoseklumą tam, kad būtų galima derinti finansavimą iš 7 pagrindų programos ir iš regioninio vystimosi fondo. Regionai savo ruoštų pageidauja, kad e, tyrimų, finansavimas iš mokslinio tyrimų pagrindų programos ir toliau būtų užtikrintas ir papildytų kitus finansavimo šaltinius. Ir trečiasis pasiūlymas Nerėjaus darbo grupės kalba apie būtinybę e, skleisti informaciją ir, ir žinių sklaidą. Galbūt jūs nustepsite, jeigu aš pasakysiu, kad e, ten, kur yra kūriamos įvairios technologijos, įvairios taikomosios programos, nedaug yra specialistų išmanančių, kaip yra sudaryta galėjo programa, kaip jinai turėtų veikti. O kai kurios įmonės jau tokių specialistų atranda vis daugiau, tačiau iš tikrųjų mes pastebime labai didžiulį, didžiulę informacinę spragą, todėl yra iš tikrųjų didelis poreikis tokiam tinklui, kuriam aš atstovauju, tam, kad būtų skleidžiama, kaip manoma, daugiau informacijos apie Galilėjo programą ir apie jos teikiamą naudą. Taigi būtina šios tinklus ir toliau plėtoti. Tuomet kalbam apie Galilėjo ir EGNOS programas. Reikia pabrėžti, kad nedaug kas žino ir aš čia remiuosi savo regiono patirtimi. kaip yra tarpusvėje susijusios Galilėjo ir Egnos programos. Netgi tame regione, kuriame e, yra įsikūrusi Galilėjo e, administravimo pagrindinė būstinė. Nelabai kas žino. E, daug informacijos apie EGNOS programos svarbą, programos, kuri yra skirta civiliniai aviacijai ir e, kuri užtikrina komunikavimą tarp orlaivių ir tarp įvairių civilinės aviacijos sistemų tarpusavėje. Ir tikrai labai svarbu užtikrinti šių dviejų programų tarpusavio sąveiką. Europos piliečiai yra susipažinę jau šiuo metu su GPS programa, kai kurie iš jų yra girdėję apie Galilėjo programą, tačiau apie EGNOS žino iš tikrųjų nedaug, taigi norėjau dėmesį atkreipti būtent į tą informacijos stoką. Galėčiau pateikti dar daugiau pavyzdžių, kurie galėtų būti įdomus mūsų tolesniems svarstymams. Mes turime informacijos apie tai, kad regionuose vykdomi tam tikri bandymai. E, e, regionuose, kuriuose slypi didžiulis e, kosmoso pramonės potencialas, tačiau palidovinės navigacijos sistemų pritaikymas yra labai svarbus ne vien tik šiems regionams, tačiau ir visiems europiniams regionams. Kaip pavyzdį būtų galima paminėti Bremenė vykstantį arba vykdomą eksperimentą, kuris yra skirtas konteinerinių krovinių logistikos administravimui. Šis eksperimentas iš tikrųjų labai įdomus. Taip pat norėčiau paminėti projektą, kuris buvo parengtas ir kuris yra skirtas uh, uostų navigacijos sistemos tikslumui pagerinti, Seagate jis vadinasi ir Rostoko jūrų uoste yra bandoma ši programa ir jos pritaikymo galimybės iš tikrųjų yra labai įdomios. O Venecijos regione yra įgyvendinama Sestante bandomoji programa, kuri skirta taip pat pagerinti transporto srautų valdymui. Ir aš manau, kad jūrų susisiekimo srityje sukaupta patirtis gali būti perkelta ir į e, sausumos transporto bei oro transporto sritį. Norėčiau paminėti SESTAR sistemą, kuri e, yra įgyvendinama ir e, kuriama Tulūzos bei Bordo oro uostuose yra skirta oro transporto srautų bei techninės priežiūros darbų e, administravimo pagerinimo. Galėčiau paminėti dar projektus skirtus e, žmonėms su negale, e, parkavimo galimybių palengvinimui, asmenims, kurie turi regėjimo problemų. Tai yra tarpusavio sąveikas su mm, taip pat sveikatos apsaugos sritimis. Norėčiau atkreipti dėmesį į finansavimą, apie kurį dažnai kalbame. Šiandieninėje situacijoje regioniniai tinklai įgyvendina pakankamai konkrečius pramoninius bandomuosius projektus. Tačiau visą laiką yra susidurima su sunkumais, kuomet bandoma, e, bandoma į projektą perkelti į rinkos sąlygas. Šiuo metu tam perinamam laikotarpiu, kuomet nuo prototipo prie e, rinkos modelio yra numatytas tam tikras pernamo laikotarpio finansavimas, tačiau jis nėra pakankamai užtikrintas, taigi daugiau nekalbėsiu, kadangi buvau paprašytas kalbėti trumpai. Manau, kad diskusijos eigoje dar galėsime grįžti prie įvairių klausimų. E, Širdingai dėkoju. O dabar žodis poniai Patakį, prašau. Kolegė. Gerbiamas įtra komiteto pirmininkė, gerbiamas pranešėjo, gerbiamas ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau patikoti už kvietimą GNS e, reglamentas, kuris buvo patvirtintas 2008 metais, numato e, Europos naviga palidovinės navigacinės sistemos struktūrą. Na, ir tokiu būdu bus bendrai peržiūrėta GNS reglamentas programa. Aš labai vertinu jūsų komiteto požiūrį į šią programą, kuri atspindi ir parlamento požiūrį. Ir savo pasisakymę šiandieną bandysiu nušviesti šios rytie pasiektus pasiekimus, o taip pat bandysiu nušviesti ir mūsų laukiančius didžiausius iššūkius. Parlamentas ir taryba 2008 metais priėmė sprendimą dėl Galilėjo palidovinės programos ir tai yra nauja pradžia. Taigi, atrodo, kad programos pežiūra buvo sėkminga ir todėl mes labai vertiname ir komisijos darbą. Programa buvo iš naujo pradėta vykdyti, buvo paspartintas jos įdėgymas ir jis yra skaidresnis. Taigi, e, programa įgyvendinama dinamiškai, o taip pat veikia ir valdymo bei finansavimo aspektai. Na ir komisijai pavyko įdėkti sprendimo priimimo struktūras, o taip pat užtikrinti, jog buvo sukurtas atitinkamas pagrindas. Daugiametis sustarimas, kuri pas, pasirašyta su ESA, numato uh, ESOS kaip e, viešųjų pirkimo sistemą sistemos bei partnerio įsipareigojimus. Taip pat buvo sukurtas Galilėjo tarp institucinis organas, kuris padeda bendradarbiavimui tarp Europos parlamento tarybos bei Europos komisijo. Taigi yra sukurtos atitinkamos struktūros. Na, o pačiam parlamentui mes siūlytume, kad parlamentas peržiūrėtų savo kai, rolę kaip uh, priežiūros institucija. Tai galima būtų padaryti dviem požiūriais. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į Lisabonos sutarties įsigaliojimą ir komitologijos procedūrą. O kita vertus, parlamentas turėtų sustiprinti savo e, prižiūrėtojo vaidmenį GAP srityje, naudodamas galimybę teikti savo nuomonę. Ir reikalai esant, parlamentas galėtų informuoti kompetitingus komitetus apie Galilėjo programos veiklą. Ponės ir ponai, nepamirškime, kad uh, per GIP parlamentas prisimė atsakomybę už programą. Taip pat pagal naująjį GNSS reglamentą uh, buvo numatytas naujas finansavimo pobūdis ir tai leis integruoti EGNOS. Taigi galima pradėti bent viešųjų uh, pirkimo e, procedūrą. Na ir iš viso yra nustatyti šeši darbo paketai. Trys iš šių paketų jau buvo įvertinti ir taip yra, taip pat yra tas sudarytos sutartis dėl ilgalaikio tol, tolimo nuotolio palidovų. Na ir atitinkami sustarimai bus greitai pasirašyti. Na, gali būti, kad viešieji pirkimai šiek tiek užtruks, tačiau tai nesukels grėsmės pačiai programai. Bet kita vertus, e, parlamente reikėtų suvokti, kad tai, jog dalyvauja pramonės partneriai visais lygmenimis, įskaitant ir valstybių narių smulkų ir vidinį verslį pagal reglamento 12 straipsnio antrą dalį, kad šios nuostatos nebuvo pakankamai įgyvendintos. O reglamento 12 straipsnio trečioji dalyje yra nuostatų, kurias įgyvendinti taip pat yra sudėtinga. Čia aš atkreipčiau dėmesį į procedūras, pagal kurias buvo sudarytas ketvirtasis darbo paketas. Taigi aš labai rekomenduoju parlamentui labiau įsigilinti šios klausimus. O kai dėl biudžeto valdymo, tai norėčiau priminti, jog remintis dabartiniu ypatingojo auditorumų pranešimu ataskaita, parlamentas paragino komisiją pateikti aktualizuotus skaičius, kurie galėtų būti traukti į vidutinio laikotarpio peržiūrą. Na, FOC fazėje galbūt biudžeto uh, biudžeto maržas galbūt yra pernelyg siauros ir todėl reikėtų išsamesnės informacijos iš komisijos. Kit toje programoje numatyta bendrijos finansavimas siekiantis 3400 e, milijonų eurų, įskaitant 400 e, milijonų, kurie yra, bus skiriami iš 7-osios mokslinio tyrimų pagrindų programos. Atsižvelgiant į šias sumas, galbūt būtų naudinga, jeigu uh, parlamentas pasižiūrėtų, pasižiūrėtų, ar šios sumas neturės neigiamą poveikio moksliniams tyrimams. Na ir vis dėlto nežiūrint uh, to, jog patirtis rodo, kad šiaip programos gyvenimai dažnai užtrunka, tačiau tai vis dėlto nepakenks pačiam projektui. Tačiau uh, komisijos dokumentuose nėra lygdamas dabartinis darbų etapas su uh, tai, kaip buvo numatyta jos vykdyti. Na, galbūt jūs jau ir dabar turite pastabų. Nu, kai dėl Egnos, tai mes labai vertiname tai, jog jau pradėtas poveikio civiliniai aviacijai vertinimo procesas. Tad vis dėlto labai svarbu, kad nei viena e, valstybė narė kai Agnos signalai yra gaunami tik tais vienoje iš valstybės. Valsty... Kai Agnos signalai gaunami ne visoje teritorijoje. Ir reikėtų sudaryti GNNS taikymo veiksmų planą, kuris būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Ponai ir ponios, dabar aš norėčiau uh, E, papasakoti jums, kas mūsų laukia ateityje, kokie iššūkiai laukia mūsų. E, mes tikimės, kad komisija čia pateiks pasiūlymų, e, atsižvelgdama į tarpinę peržiūrą. Kadangi programa iš naujo buvo pradėta įgyventinti ir jau nuo to laiko, kai prasidėjo tas antras etapas, pasikeitė ap aplinka bendroji. Man atrodo, kad mūsų konkurentai gali tapti ir mūsų E, partneriais. Ir taip pat mes turime galvoti apie tai, kad tie konkurentai tampa stipresni ir kad dinamiškai juda į priekį. Aš e, noriu čia pasakyti, kad pirmiausia navigacijos projektai buvo pradėti dėkti karinėje srityje. Ir e, tie projektai yra susiję su tuo, kad mūsų konkurentai gali dažnai gauti geresnį finansavimą ir geresnės sąlygas juos įgyvendinti. Ir mes turime galvoti, kad reikia ir mums ieškoti atitinkamų atsakymų iš šios klausimus per tarpinę peržiūrą. Dėl e, to, kaip naudoti e, rinkoje pritaikyti galilėjo, aš norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad Egnos ir galilėjo yra karinės programos, o mūsų konkurentai turi karinės lėšas savo projektams. Tai aš galvočiau, kad reikėtų sustiprinti ir paspartinti PRS įgyvendinimą ir e, tai e, leistų mums sustiprinti savo GNSS programas. Kitas dalykas - Europa vis labiau yra priklausoma nuo palidovinių navigacijos sistemų, kurie, e, kurios taikomos strateginėse srityse ir reikia, kaip galima greičiau, taikyti dėl to priemonės pas, numatytas apli, aplikacijų veiksmų plane. Ir aš čia norėčiau, kad būtų sparčiau dirbama standartizacijos rytyje, taip pat e, taikant suderinamumo reikalavimus ir dėgiant juos. Ir parlamentas taip pat čia turi padirbėti, nepamirškime e, to, kas sakoma GNSS reglamento šeštojo straipsnio antroje dalyje. Dar vienas dalykas E, Galileo technologijų kontrolės režimas turi būti plėtojamas kaip galima greičiau, atitinkant bendrijos eksporto politiką. Dabar norėčiau paminėti, kokios mūsų užduotis laukia susijusios su e, vaidmeniu mūsų kaip sistemos savininkų. Šis vaidmuo bendrėjai yra visiškai naujas, dėl to mums reikia imtis labai svarbių uh, varomųjų sprendimų. Pirmiausia, sprendimas dėl valdymo ir finansavimo galėjos programos eksploatacijos fazėje po 13 metų. Reikia priimti tokius sprendimus, pirmiausia atsižvelgiant e, į rengiamą kitą finansinę programą daugmetę. Europos GNSS e, programos nebus sėkmingai e, bus dėgiamas, jeigu nebus laiku priimti sprendimai. Taip atsitiko, kaip žinia, 2008 metais po to reikėjo atlikti finansinę korekciją. Mums reikia aiškiai ir laiku numatyti, kokie bus komerciniai aspektai, taip pat galvoti apie teisinius, kontraktinius ir finansinius darinius. Dar vienas dalykas e, - prievolių režimo palidoviniai navigacijai paaiškinimas, pirmiausia, galvojant apie EGNOS ir reikia čia paspartinti procesus, kad būtų sušvelninta prievalės rizika teikiant e, paslaugas. Dar vienas dalykas - specialūs sistemos elementai, kuriuos reikės įdėkti į sistemą ir kurių kol kas nėra. Čia reikia galvoti apie intelektinės nuosavybės teisės, rizikos valdymą, nes tai yra labai svarbus elementai susijęs su nuosavybė. Uh, Dar vienas dalykas. Europos Sąjungai reikia Europos radio navigacijos plano. Mes turime optimizuoti įvairias navigacijos infrastruktūras ir paslaugas visoje Europoje ir sukurti nuoseklę, nusaikę struktūrą. Iš dalies tai yra atskiria užduotis nuo GNSS programų, tačiau. E, Nepasiekus sėkmingai sustarimo nebus galima užtikrinti deramo visų sričių funkcionavimo. E, Ir Europos parlamentas, kuris yra tiesiogiai renkamas, turi prisimti savo atsakomybę šioje srityje. Ponai ir ponios, mano kalbėjimo laikas jau baigėsi ir aš noriu išreikšti pasitikėjimą, kad parlamentas ir toliau e, suvoks, kad GNSS programa yra strateginė užduotis ir kaip anksčiau imsis lyderio vaidmens visose su tuo susijusiuose procesuose. Ir aš jums visiems sinkiu kuo geriausios kloties šiame procese. Ačiū. Herzlichen Dank. Frau. Dėkoju, ponė Josepė Patakė. Ir toliau žodis ponui daktarui Готова. На стортора. Thank you. Uh, <clears throat> so, Mr. Chairman, ladies and... Uh, ponas pirmininkė, ponas ir ponai, norėčiau pirmiausia visiems padėkoti jums, kad pat pakvietėte e, mane pristatyti atitinkamos pramonės ryties atstovų nuomonę e, dėl palidovinės palidovinių sistemų tarpinės peržiūros. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad 2008 metais Europos audito rūmai e, atliko auditą ir įvertino komisijos programų valdymo pajėgumus Auditas buvo aktualus. Aš negryšiu dabar prie išvadų ir rekomendacijų, kurios buvo pateiktos tuo metu. Norėčiau tik tai pabrėžti, kad labai sudėtinga užduotis yra valdymas programų ir programų valdymo pajėgumų stiprinimas ar kūrimas nuo nulio yra labai sunki užduotis. E, nuo to laiko buvo padaryta nemažai, įdėta nemažai pastangų. Čia norėčiau pasidžiaugti komisijos darbais, stiprinant paėgumus e, tam, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti galėjo veiklos valdymą. Bet šiandieną atrodo, kad komisija daugiausia galvoja apie e, dotacijų kontrolę, apie procesus ir procedūras teisinės administracinės užduotis. Iš pramonės pozicijų žiūrint, matome, kad kol kas nėra pakankamai gero programų valdymo iš komisijos pusės. Ir aš šiek tiek plačiau Jums paaiškinsiu, ką turiu galvoje. programos turi būti tvarkomos taip. Pirmiausia, reikia galvoti apie politinį aspektą. Mes visi tikimės e, stiprios lyderystės čia iš komisijos. Taip pat reikia ir techninio valdymo aspekto nepamiršti. Ir čia galima paremti komisiją ir reikia taip pat programas e, valdyti e, iš pramonės pozicijų. Dėl to reikia pritaikyti e, atitinkamas taisyklės. ESA čia gali e, padėti komisijai, bet negali perimti jos vaidmens. Ir kaip sakiau, reikia nepamiršti, kad reikia stipresnio vaidmens politinėme lygmenyje. Mes galvojame, kad komisija turi veikti ir kad reikia bendrijos taisyklės pritaikyti prie egzistuojančios realybės pramonėje. Teisininkams labai sudėtinga yra bendrauti su inžinieriais, kartais mes tą visi žinome puikiai. Ir programos negali būti valdomos vien tik galvojant apie finansinius e, aspektus. Norint priimti pramonės ir tie sprendimus, reikia tą pramonę pažinti, žinoti, ką jį gali padaryti ir ko negali. Ir kiekvienas sprendimas yra susijęs su Europos pramonės išsaugojimu ar pajėgumų kosminės srityje plėtojimu. Tie pajėgumai tiesiogiai e, yra susiję ir su Europos suverenitetu, galimybėmis užsitikrinti autonomiją kosmose. Dar norėčiau pasakyti, kad reikia galvoti daug apie pareigūnų įgūdžius ir jie turėtų apimti tokias sėtis kaip e, techninės žinias, teisinės e, valdymo, komercinės, mokslinės, finansinės ir pramonės. E, pramonė, aišku, neturėtų kalbėti apie tai, kaip viešosios struktūros turėtų būti organizuojamos. Uh, Ir kyla klausimas, ar viską turi daryti komisija, galbūt komisija galėtų pasitelkti esą tam, kad galėtų ji kur kas geriau atlikti tam tikras užduotis. Tai yra šiandien egzistuojančios galimybės. Dar vienas dalykas - darbuotojų stabilumas, išsaugojimas. Darbuotojų kompetencija yra dalykas, kuris atsiranda per laiką, sukūriamas per laiką. Ir būtinas stabilumas tam, kad būtų galima užtikrinti ir stiprinti tam tikrus pajėgumus bėgant metams. Jeigu žmonės labai dažnai keisis, tai tai nebus labai gera, norint išsaugoti ilgalaikės kompetencijas. Kaip sakiau, jau daug kas yra daroma tam, kad būtų pritaikytos procedūros veiksmingiems viešiesiems pirkimams, pavyzdžiui, siekiama priderinti viešųjų pirkimo procedūrą prie konkrečios kosminės programos, prie jos ypatumų ir po keleto mėnesių dabar e, reikės pateikti nuomonę dėl viso viešųjų pirkimų proceso šiai programai taikomo. Dar vienas dalykas, reikia kalbėti apie a, tai, jog atsakomybė turi būti aiškiai apibriešta ir a, e, tam tikrais atvejais deleguota. Galilėjo e, labai didelę dalimi nulems ateitį, taip pat komisijos galimybės, e, kalbu apie visą kosmoso infrastruktūrą, kuri dar šiandieną tik kuriama. Kalbiu apie e, Cezar, GMES, Launchers programą, taip palydės taip pat SSA programą. Ir e, reikia, kad būtų galima, e, kaip, reikia kaip galima geriau apibriežti e, šias struktūras ir užtikrinti gerą valdymą ne tik vystimo etape, bet ir jau įdiegus programas. Ir čia reikia galvoti apie tai, kad bendras finansavimas bus labai svarbus dalykas, nes e, atvira komersinė rinka yra labai ribota. Dar norėčiau pabaigai pasakyti tai, kad pramoniai reikia kompetentingo vartotojo, kliento, kuris žino, ko jam reikia ir uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad pramonė turėtų tik tai vieną kontaktą su tam tikromis viešomis struktūromis, kad galėtų kuo veiksmingiau bendrauti. Dėkoju. Koleg, žodis panas Darkui, bet jam dar reikia prieiti prie kompiuterio. It's your turn. So, good afternoon, Mr. Chairman, uh, European Parliament. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti už šią galimybę dalyvauti šiame klausime, nes Čekijos Respublika labai domina veikla susijusi su Europos palidovinė sistema bei technologijomis. Taigi norėčiau dabar trumpai prisistatyti. Mano vardas yra Tomas Tarekas ir e, dėsto Čekijos techninėme universitete Prahoje, o taip pat e, atlieku konsultacinę veiklą protingų technologijų dėkimo srityje. Taigi labiau susitelksiu į tikrai Galilėjo programos panaudojimą praktiniu lygiu. Pirmiausia, e, čia nušvečiau pagrindinės gerai žinomės rytis, kuriuose Galilėjo programa duos naudos. Ir dabar norėčiau nušviesti tuos žingsnius, kurių reikėtų imtis prieš operacinėme etape. Na ir šiame etape mes turėtume rimtai pamastyti apie galimybę, apie Galilėjo paslaugas verslui. Na ir tam, kad galėtume uh, tvariai teikti paslaugas verslui, mes turėtume pagalvoti apie paslaugas įvairiose sritise Tai yra paslaugos, kurias Galilėjo programa galėtų teikti. Pavyzdžiui, e, nesaugos paslaugos rinkoje, atsižvelgiant rinkos poreikį, taip pat galėtume pagalvoti ir saugos paslaugas, e, atsižvelgiant į rinkos poreikį. Na ir kadangi palėlėjo programos paslaugos bus teikiamos įvairiais lygminimis, tai reikėtų atsižtinkamai atsižvelgti ir į skirtingus vartotojus. Na, na ir iš vienos pusės mes turime galilėjo programos taikymą, ir paslaugas, ir čia reikėtų atsižvelgti į rinkos analizę, ir reikėtų galvoti ne vien tik tai dabartinę poreikį, bet ir apie poreikį ateityje, netgi po 2020, 2015 metų. Na, poreikis buvo vertintas 2009 metais, nes tuo metu buvo įgyventas ganas rinkos stebėsenos mechanizmas Na ir buvo bandama įvertinti GNS rinkos padėti visą Europos Sąjungoje. Na ir remintis tuo, galima toliau renkti paslaugų verslui schemas. Na ir aišku, čia yra remiamasi skirtingais statistiniais duomenimis bei skirtingais statistinių duomenų uh, šaltiniais. Dažniausiai tai yra GNSS ir GNSS kontekste atliekama analizė. Na ir jeigu tikrai norime sukurti pagal Galilėjo programą teikiamas paslaugas verslui, atsižvelginti skirtingus paslaugų verslų lygmenis, tai reikėtų pirmiausia paklausti savęs, ar mes iš tikrųjų galime sukurti tvarę paslaugų verslų schemą. Na ir šį klausimą galima atsakyti taip, iš vienos pusės mes iš tikrųjų norime tos tvarios uh, paslaugų verslų schemos, kuri būtų sudėtinė programos dalis, arba galima sakyti ir ne. Na ir čia svarbiausia atsižvelgti į socialinės bei ekonominės paslaugas. Reikia tiesiog galvoti, kaip Galilėjo programa bus naudojama ir ateityje, kokias tai yra, kad visuomenė naudosis tą programą ir visuomenė turės iš tos naudos. Na ir turime pagalvoti apie tai ir atsižvelgti atliekant analizę. Taigi turime pagalvoti, ar mums pakaks tų paslaugų visuomeniai, ar norime dar ir paslaugų verslų schemos. Na ir atlieka dabartinę analizę, reikia atsižvelgti ir ekonominis bei socialinius aspektus. Tai čia bus komisijos užduotis tai uh, atlikti ir taip pat atsižvelgiant iš juos skaičius sudaryti bendro finansavimo planą. Tai štai toks vienas, viena iš pirminių išvadų atsižvelgiant e, į galimas gamas paslaugas rinkoje. Pavyzdžiui, viena iš e, socialinių ekonominių pasiekmių būtų paslaugos transportos ryčiai. O taip pat galima būtų pagalvoti ir apie žemės ūkį, aviaciją, telekomunikacijų sistemas. Šiose srityse taip pat gali būti teikiamas paslaugos. Taigi matote, kad e, tiek ekonominės, tiek socialinės perspektyvos yra labai plačios. Ir e, tiesiog turime pagalvoti, kaip į visą tai atsižvelgti, sudarant galimą paslaugų verslai planą. Na, taigi Galilėjo programos paslaugos rinkai greičiausiai bus pradedamos taikyti nuo 2015 metų. Na ir kaip tikriausiai žinote, kad jau pradėtos renkti e skam, elektroninių skambučių bei elektroninių mokesčių surinkimo direktyvos, o taip pat pavojingų prekių pervežimo peržiūrimi reglamentuojantis atitinkamus teisės aktai. Na ir būtent e, galvojant apie šias direktyvas, galbūt galima būtų paspartinti ir galilio programos įgyvendinimą. Na ir taip pat tai mums suteik galimybę teikti papildomas vertės paslaugas, kurios būtų viešai teikiamų Galilėjo programos paslaugų sudėtinė dalis. Toliau. Paslaugos atsižvelgiant į rinkos posla, poreikius. Tai sakyčiau, šiuo metu uh, vykdomos, vykdomi du plataus masto projektai. Na ir pavyzdžiui, Čia galima atsižvelgti, paminėti automatinę pagalbos, automatinę pagalbos vairuotojams sistemą. Ir greičiausiai nemažai Galilio programos klientų užsakovų bus iš transporto srities. Na ir galiausiai specialios paslaugos. Na tai gan aišku, kad uh, E, gynybos pramonė tikriausiai bus e, didelis poreikis tokioms paslaugoms. Aš jau minėjau, pavyzdžiui, um, oro uostų, nusileidimo pakilimo takelių, stebėsinos programas ir panašiai. Taigi, kaip jau minėjau, taip pat ir taip pat bus taikomos ir kitos paslaugos, kurios greičiausiai paspartins ir paskatins viešai poreikį. Kita sritis yra atviros galilio programos paslaugos ir čia taip pat yra didelis potencialas rinkoje. Čia pavyzdžiui, paminėčiau automobilių navigacinės sistemas, mokė, kelių mokesčius rinkimo sistemos. Na, GPS sistema šiame rinkoje turi labai stiprias pozicijas ir galbūt bus sudėtinga paskatinti vartotojus įsigyti naujas technologijas, be kita ko ir Galilėjo programos imtuvus. Bet kita vertus, tikrai vertėtų rinkos atstovams pristatyti tas galimybės, kurias jiems suteiktų Galilėjo programa ilgalaikėje perspektyvoje. Ir sakyčiau, čia reikėtų nedėlsti ir jau kiek manoma greičiau pradėti informavimo kampanijas apie Galilėjo programų paslaugų galimybės. Štai Tokią informaciją norėjau jums suteikti. Mano paskutinė skaidruolikė kitokia negu ankstesnis. Ir tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog galėjo programa e, pristatoma kaip sistema, kuris suteiks daug įvairių privalumų. Kaip jau minėjo automobilio navigacijos atveju, tai iš tikrųjų čia galilė programos paslaugų praktinė svarba bus labai didelė. Na ir Na, bet vėlgi egzistuoja ir kitos bevėlės ryšio galimybės, pavyzdžiui, ryšys tarp vieno automobilio su kitu. Na ir žvelgiant iš šios paveikslėlis yra aiški, kad Galilėjo programą galima bus naudoti ne, tik, ne vien tik tais objekto vietos nustatymui, bet taip pat galima bus naudoti ir telekomunikacijos rytyje. Uh, Na ir manau, ir galbūt gali, bet kita. Ver, nu, tai tikrai nereikia pamiršti, kad e, Galilėjo programa gali būti taikoma įvairiose sritise. Na ir dabar pabaigai norėčiau nušviesti uh, įgyvendinimo fazės žingsnius bei verslo sudominimo žingsnius. Ir čia labai svarbu, kad e, visos valstybės narės įsijungtų į šiuos parengimuosius darbus. Pavyzdžiui, įneždavo savo indėlį į GNSS rinkos stebėsenos sritį, taip pat e, nustatant, e, kokių paslaugų verslų reikės ir reikėtų taip pat tas paslaugas suskirstyti pagal kategorijas. Taip pat reikėtų suteikti daugiau dėmesio į palidovinės navigacijos e, sistemomis besiremenčius projektus, kas bus pagrindinė Galilėjo programos taikymas rytis. Na, Na ir galiausiai Galilėjo programos komercinės paslaugos bus iš tikrųjų taikomos įvairiose srityse. Pirmininkas, dėkoju, vis, dėkoju visiems keturiems ekspertams. Ypač dėkoju už tai, kad sugebėjote pasisakyti per nurodytą laiką ir dabar kolegos turi daugiau galimybių užduoti jums klausimus. Taigi dabar Suteiksiu žodį kolegams parlamentarams. Kolega Čezina, jūs pirmasis, prašau. Já jsem velmi rád, že se konečně začínají dávat. Gerbiamas pirmininkė, man labai malonu, kad reikalai pradėjo judėti ir mes galime aptarti paskutinius žingsnius, kurie leis pradėti gyveninti Galilėjo projektą. Iš tikrųjų, šio projekto svarba yra didžiulė, ne tik kalbant apie įvairias taikomasias programas naudą, kurią atneš Galilėjo, tačiau e, taip pat ir apie tas technologijas, kurios bus naudojamos programai gyvendinant. Tai yra labai svarbu Europai. Taip pat noriu pasidžiaugti tą informaciją apie įvairius tinklus bendradarbiavimo, kurie yra sukurti siekiančią programą įgyveninti. Taip pat labai noriu pasidžiaugti ponios Barsi Patakį pasisakymu, nes puikiai žinome, kad pas, pastarąją parlamento kadenciją jos pavardė buvo rašoma toje pačioje eilutėje kartu su Galilėjo projektu. Ponui Tortorui noriu pasakyti, kad kuomet aš susipažinau su informacija apie Galilėjo projektą, man uh, susidarė įspūdis, kad nebuvo apibrėžtos jo valdymo struktūros, administravimo struktūros visais lygmenimis ir ponas Tortora patvirtino tą mano nuogastavimą, nes iš tikrųjų tos administravimo struktūros nėra pakankamai apibrieštos. Kalbant apie aplikacijas, taikomasias programas, kurios buvo pristatytos, ir e, kurios e, tik tai iš dalies leido suvokti, kaip visos technologijos galės būti panaudojamos. Ir aš esu savo frakciją šešėlinę pranešėją dėl Hadilėjo projekto, todėl tai tikrai labai esu dėkinga už visą papildomą informaciją. Kalbant apie valdymą ir apie organizacinę struktūrą, daugiausiai norėčiau paklausti, kaip sukurti tokią struktūrą, kuri galėtų dar labiau išjudinti viso projekto įgyvendinimą. Ar jūs turite minčių, visų pranešėjų klausiu, apie tai, kokia organizacinė ir administravimo struktūra šiam projektui būtų pati tinkamiausia. Galbūt jūs galėtumėte nurodyti tam tikrus specifinius dokumentus, kuriuose apie tai kalbame. Aš puikiai žinau, kad e, dažniausiai tokie sudėtingi projektai anksčiau visą laiką turėdavo labai solidžią administravimo struktūrą. Taigi tikiuosi, kad šis projektas taip pat tokią struktūrą turės. Angelika Nibler dabar klausia. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat mūsų ekspertams. Atsiprašau, kad pavėlavau į Šį renginį galėjau išklausyti tik paskutinio pranešėjo minčių, tačiau jos man taip pat buvo labai įdomios ir norėčiau, žvelgdama iš politinės perspektyvos, norėčiau jūsų paklausti, e, kokius politinius klausimus e, mūsų komitete mes turėtume savo užduoti, taip pat ir e, per plenarinę sesiją, kuomet paskutinis pranešėjas kalbėjo apie parengiamusius žingsnius prieš pradedant sistemai veikti, tai man iškyla pagrindinis klausimas, ar e, ši sistema, kurią mes norime pradėti e, įgyveninti, galės ekonomiškai pati save išlaikyti, ar mes turėsime tokią sistemą, kurią reiks remti iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tai pagrindinis klausimas, kurį mes turime savo užduoti ir e, politiniu aspektu. Todėl buvo teisingai paminėtos ir administravimo valdymo struktūros, jos yra aišku svarbios, tačiau man pagrindinis klausimas yra tas, kaip atrodys tokia Galilėjo sistema, kaip ji turėtų atrodyti, e, tam, kad ji pati save galėtų ekonomiškai išlaikyti, ar e, realu būtų tikėtis, kad tokia sistema bus sukurta, nes prisimenant ankstesnės diskusijas apie Galilėjo projektą, tai ten buvo svarstami įvairūs modeliai privačios ir viešos partnerystės projekto galimybė. Buvo kalbama apie tai, kad verslo atžvilgių šis projektas negali būti sėkmingas, todėl privačių partnerių pritraukti nepavyko, todėl dabar privalome užtikrinti finansavimą iš viešųjų lėšų. Taigi, ar galite mane patikinti arba pasidalinti savo mintimis apie ekonominį rentabilumą galėjo projektų? Ačiū, kolega Enčių. Dėkuoju, pirmininkė. Du trumpi klausimai. Pirmiausia, kada Ekspertai čia esantis e, galvoja, galėjo sistema pradės visiškai veikti. O antras klausimas, gal jau pasiūlymas. tam, kad projektas būtų finansiškai tvarus. Ar negalvojate, kad būtų įmanoma, jog mes, tai yra Europos Sąjunga ir mes piliečių atstovai, galėtume kokiu nors būdu nustatyti, kad visi transporto sistemų kūrėjai e, dėktų galilėjo sistemą tam, kad būtų galima pateisinti investuotas į sistemą lėšas ir tuo pačiu metu užtikrinti, kad sistema savi, savi, pati save galėtų išlaikyti. Ačiū. Ist sie im Moment keine Frage, dann würde ich jetzt ganz Daugiau norinčių paklausti nematau, tai dabar norėčiau suteikti galimybę mūsų pranešėjams atsakyti. Pone Patakį pirmoji, prašau. Äh, erlauben Sie mir äh, auf einmal für die Fragen von Mr. Brezina. Leiskite man pirmiausiai kolegos mm, Brezinos klausimą ir ponios Nibler klausimą atsakyti. Kaip jau minėjau savo pranešime, ekonominė ir mokslinio technologijų situacija pasaulyje pakito nuo to laiko, kuomet mes pradėjome Galilėjo projektą įgyvendinti. Mano nuomonė, turime į tas aplinkybės naujai atsiradusias atsižvelgti. Ir mūsų konkurentai panašias programas finansuoja iš karinių e, gynybos lėšų ir jų finansavimo galimybės yra žymiai didesnis. Todėl man būtų labai svarbu, e, kaip manoma, greičiau įgyvendinti e, GPRS sistemą, kad ji pradėtų veikti. Tai ji yra civilinės paskirties, ne karinės paskirties sistema. Ir skirtingos valstybės narės turėtų prisidėti finansiškai prie jos įgyvendinimo. Todėl aš manau, kad jau šis aspektas vien yra labai svarbus. O kita vertus mes gavome iš komisijos atitinkamą e, dokumentą, apie 2010 metų veiklos planus ir ten parašyta, kad mes turime, turime priimti politinį sprendimą dėl modelio, kurį pasirinksime Galilėjo projekto veikimo etape. Ir visi klausimai, kurie susiję su atsakomybė, kiti atviri klausimai e, komisijoje turėtų būti sprendžiami, tačiau manau, kad pirmiausiai mes parlamente turėtume e, susidaryti savo aišku įspūdį apie tai, kokias galimybės išvelgiame šiame projekte, kokią e, atsakomybę, kokias garantijas mes galime suteikti ir tik po to, apsvarstę visus šios aspektus, galime apsispręsti dėl atitinkamo modelio. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, ar Galilėjo programa turės pakankamai įplaukų ekonominių pajamų. Mano nuomonė, mes e, turėtume pasirinkti tokią struktūrą, kad e, veiklos etape pradžių modelis turėtų būti grinai viešas. Nes bet kokios naujos technologijos nepradeda rentabiliai veikti per pirmus metus. Todėl reikia skirti keletą metų, numatyti keletą metų tam, kad galėtume įsitikinti, jog šis modelis, šios technologijos veikia tinkamai administruojamos e, viešojo sektoriaus ir tik tuomet įtraukti į bendrą sistemą privačius partnerius. Todėl pirmame veikimo etape e, visą programą turėtų valdyti ir savo rankose laikyti viešasis sektorius. Klausimas yra tik tai, kiek tai kainuos. Ir aš manau, kad komisija per atitinkamą, e, pateikdama atitinkamą veikimo laikotarpio peržiūros atsakymą mums e, suteiks tam tikrų minčių ir galėsime galtinai apsispręsti. Ačiū ponas Beneto dabar. Noriu grįžti prie finansavimo klausimo, nes Nerėjaus programa yra skirta e, visiems kosminėms, e, su kosminiais tyrimais ir palidovinės navigacijos sistemos programomis. Taigi noriu paklausti, kokia yra finansavimo situacija. Pirmininkaujant Austrijai buvo daromas spaudimas įtraukti privačius partnerius, į, taip pat ir į finansavimą. Galbūt Galilėjo projekto atveju tas spaudimas buvo didesnis nei kitų projektų, tačiau iš tikrųjų, jeigu mes bandysime finansavimą e, gauti iš privačių šaltinių tokioms paslaugoms, kurios yra viešojo pobūdžio, visuotinės svarbos pobūdžio, tai mes e, rizikuojame tam tikrais dalykais. Ir šiandieninė diskusija apie Galilėjo mane šiek tiek stebina, nes iš karto klausantis diskusijų dėl Galilėjo e, reikia aiškiai atskirti diskusijas dėl e, kitų palidovinės navigacijos sistemos e, programų, nes ponas Ferhoigenas jau e, anksčiau buvo teigęs, kad palidovų duomenys bus siūlomas nemokamai, tam, kad programos galėtų vystytis. Dabar jau tuo tarpu teigiama, gyvendinant įvairius e, bandomosius projektus atskirose regionuose, tame tarpe ir e, Bremenė, bandoma įvertinti e, pasikeitusią situaciją ir pasirenkti jau laikotarpiai po 2012 metų ir atitinkamos finansavimo sąlygoms. Tačiau 2010 metų programai reikalinga rasti finansinės lėšas iš e, regionų, valstybių biudžetų, galbūt iš struktūrinių fondų tam, kad e, GNSS, e tai yra palidovinių radionavigacijos programų įgyvendinimo klausimai pajudėtų greičiau į priekį. Na, o diskusijos dėl Galilėjo projekto sukasi šiek tiek kita linkme. Mano nuomonė yra lengviau pritraukti privačius partnerius į Galilėjo projekto įgyvendinimą nei į kitų e, palidovinės navigacijos programų įgyvendinimą. Tačiau bet kokiu atveju e, reikia numatyti tam tikrą dalį finansavimo iš E, valstybės biudžeto, tai yra viešojo sektoriaus e, finansavimą. Noriu paklausti, kada bus sutarta dėl galutinės pozicijos, e, dėl visų šių programų finansavimo tam, kad būtų įtrauktas ir privatus sektorius. Šį klausimą norėčiau labiausiai iškelti, nes būtent viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas finansuojant tokio pobūdžio klausimus yra labai svarbus. Taip pat dar noriu grįžti prie valdymo dalykų. Noriu paklausti, kada programa pradės veikti. Jau anksčiau savo pasisakymę esu minėjęs apie Nerėjaus programą, kad mums iš tikrųjų reikia tam tikrų veikimo, programų veikimo garantijų, nes regionams viešojo sektoriaus e, valstybių administracijų atstovams kyla labai daug klausimų susijusių su programų veikimu, su jų administravimu ir manau, kad būtina rasti atsakymus į šios klausimus, ypatingai dėl to, kada pradės veikti Galilėjo programa. Pirmininkas, ačiū, panas Totor. Oui, merci, monsieur le président. Oui, je ne peux que partager les interventions de... Dėkuoju. Aš labai pritariu tam, ką pasakė kolegos. Kai galvojame apie privačią viešąją partnerystę ir galėjo, kila klausimas, kodėl tai tampa taip aktualu būtent dabar. Grįžtant prie galėjo ištakų Pasižiūrėkime į tai ir pamatysime, kad buvo aišku, jog bus sunkumų sutelkiant lėšas plėtojimo etapui. Ir aš norėčiau pasveikinti, pasidžiaugti tuo, kurie priėmė sprendimus, kad nereikėtų e, grįžti į šimtaprocentinio viešo finansavimo laikus. Sprendimai priimti ir buvo galima pradėti taikyti, dėkti galėje. Ir dabar padėtis yra pasikeitusi, požiūris pasikeitęs, o jeigu galvojame apie vidutinę perspektyvą galėjo, tai e, iš tikrųjų viešųjų lėšų nepakaktų klausimas, kada mes galime galvoti apie galėjo, praeiti galvoti apie galėjo operacinį etapą. Aš esu gana optimistiškai nusiteikęs, manau, kad jau atlikta didžioji daly, e, dalis darbo, pati sunkiausia dalis, nes ir sprendimai priimti, bet mums tebe reikia dirbti toliau pramonės e, srityje, technologijų srityje Reikia organizuoti tam tikrą veiklą. Ir taip pat reikia ne, imtis deramo planavimo, o tą galima daryti, kai bus jau galvojama, kad egzistuoja tam tikra e, reikalinga struktūra. Tokiu atveju bus galima renkti planus ir priderinti juos prie tvarkaraščio. Dabar dar reikia nepamiršti palidovinės infrastruktūros čia reikia nemažai nuveikti, kad būtų galima užtikrinti, jog sistema palidovų pradėtų veikti. Mes turime galvoti ir apie galutinį vartotoją, bet kol kas nelengva pasakyti, kiek prireiks pramonė dar laiko čia. Ponas Tarek. Pona ir ponės. Pirmiausia, finansavimas. Mes kalbame apie viešuosius finansus, nes iš tikrųjų investicijų plėtojimo etapas Galilėjo yra finansuojamas iš viešųjų lėšų, nes e, privačios viešosios partnerystės projektai nepasiteisino. Bet ką aš norėjau pabrėžti savo pasisakymę? Būtent operacinę dalį. Mes čia kalbame apie šiek tiek kitokius dalykus ir kitokius parametrus Galilėjo e, būsimų paslaugų. Užduotis yra išsiaiškinti, kokias būtų galima iš projekto gauti pajamas, ar jis pasteisintų finansiškai. E, kalbama šiandieną apie socialinį ekonominį poveikį, apie kitokias pajamas. Tiksliau daug apie tai nekalbama dar. Ir jeigu yra šiek tiek duomenų apie tai, tai nėra kažkokių atskirų, jie yra bendri tie duomenys ar skaičiai. Nėra duomenų apie konkrečias rytis, kuriuose veiks Galilėjo projektas. Jeigu e, viešieji finansai pirmiausia bus skirti e, gyvybių apsaugojimai panašiems dalykams. Tai yra svarbu, aš sutinku su tuo, tačiau reikia mums ir tam tikrų idėjų apie tai, kokią rinkos dalį tokios paslaugos užimtų ir kiek užimtų komercinės ar atvirosios paslaugos rinkoje. Aš asmeniškai galvoju, kad tam, kad aiškiai suvoktume, kokia iš to bus finansinė nauda. E, naudojant, taikant įvairias Galilėjo paslaugas dėl valdymo šios programos. Man regis, tai buvo pats pirmasis klausimas. Ir klausimas yra sudėtingas. Tam, kad būtų galima gerai valdyti šį projektų, reikia įvairių e, lygių vaidmens derinimo. Apie tai kalbėjo ponas Tortora. Ir aš manau, kad GSA yra labai teigiamas čia pavyzdys, nors dabar ši struktūra ir restruktūrizuojama. E, pagal direktyvą atitinkamą. Dėl GSA ir jo, arba agentūros ir jos steigimo dviejose srityse ar veikimo techninėje ir administracinėje srityje. Tai mano nuomonė, ši struktūra galėtų tapti bendro projekto valdymo pagrindu, kadangi GSA yra pagrindas taškas, kur susitinka visi projektui svarbus veikėjai. Nuo 2014 metų ar 15 jau turėtų galėjo pradėti veikti, galbūt ribota versija, bet ji turėtų e, sugebėti užtikrinti pagrindinės funkcijas. Ir mes tokiu būdu turėtume galėti vertinti šias paslaugas ir galvoti apie komercinės paslaugas jau tada. Dar vienas klausimas. ką galime daryti, kad operatoriai ar bendrovės, kurios yra atsakingos už kelių segmento aplikacijas, kad jos imtųsi veiklos, kaip čia galime jas paspausti. Man atrodo, kad mes turime galvoti apie tam tikras aplikacijas, kaip elektroninius mokesčių rinkiklius ir panašius dalykus. Tai Reikia taip pat čia pasitelkti reikalavimus, kurie numatyti įvairiose ES direktyvose. Ir taip reikia e, daryti ir kitų aplikacijų e, atveju. Ačiū. Ja, danke schön, jetzt wollte. Dėkoju ir dabar atrodo, ponia Basi Patakė norėjo ką pridurti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi norėčiau pakalbėti apie įplau, pajamas. Na, kaip jau minėjau, įgyvenimą reikėtų paspartinti. Vėlgi, norėčiau priminti 2008 metų reglamentą CE. Um, reglamentą ir sistemos saveikumo klausimą. Aš man atrodo, jis dar neišspręstas. Uh, Na ir manau, kad šiuo požiūriu parlamentas turi didelių galimybių, nes pagal šį straipsnį parlamentas gali atlikti priežiūros stebėjimo vaidmenį pagal atitinkamus parlamento įstatus. Ir tai galėtų paspartinti standartizavimo procesą, kuris yra labai būtinas. Parlamentas savo rankose turi nemažai priemonių, kurios leistų greičiau uh, Um, pradėti įgyvendinimą programos, o tai vėlgi reiškia pajamas iš jos. Dėkuoju, sako pirmininkas. Tuo turėsime galimybę išklausyti ir komisijos atstovo, jeigu neprieštarausite, ponė Parhof. Galbūt jūs galėtumėte suteikti papildomas informacijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labadiena visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems čia esantiems ekspertams už puikiai suteiktą informaciją. Na, manau, kad iš jūsų pasisakymų galima spręsti, kad e, yra įvairių iššūkių susijusių su progr programos įgyvenimu, tai čia yra ir teisinio, ir techninio, ir kitokio pobūdžio iššūkių. Na ir juos reikia spręsti. Tik Na ir tikrai E, dėl visų tų klausimų dar reikės daug pastangų per ateinančius metus. Taigi norėčiau sureaguoti jūsų pasisakymus, o po to pasidalinsiu keliomis bendro pobūdžio pastabomis ir pamastymais. Na, per pirmąjį pasisakymą buvo kalbama apie smulkaus bei vidutinio verslo vaidmenį, tai mums komisijoje labai svarbus aspektas, bandėme tai atsižvelgdami nustatydami, atsižvelgti nustatydami viešųjų pirkimų taisyklės. Yra, pažiūrėjau, atitinkamų nuostatų. Aišku, infrastruktūra ir atitinkamos struktūros yra labai sudėtinga. Gal tai ir apsunkina, apsunkina smulkaus bei vidutinio verslo dalyvavimą, bet verslo interesas yra labai didelis. Ir e, jau dabar ekspertai kalbėjo apie programos paslaugas verslui ir tai, aišku, suteikia daug ir atveria daug naujų galimybių. Na ir daug pramonės sektorių domisi ir juos domina šios programos paslaugos. Na, na ir net ir. Net ir mažos įmonės, jeigu jos turi atitinkamas ekspertų žinias, jau galėtų dalyvauti atitinkamuose projektuose, gauti paslaugas. Ir naudotis e, šių programų teikiamais privalu, privalumais. Na, labai, kaip jau minėta, svarbu skleisti informaciją bei žinias. Bus įsteigta nauja svetainė, ją kartu įsteigs GS komisijos atinkamos tarnybos bei GSM. Na ir bus e, teik, šioje svetainėje teikiami techniniai duomenys apie programą tiems, kuriuos tai domina. O kai dėl ponios Basi patakį pasisakymo, tai, tai pirmiausia norėčiau padėkoti jai už šiltus žodžius. Na, komisijai labai svarbu yra tai, kad po dešimties metų maždaug diskusijų dėl to, ar reikia gyventi galilio programą ar nereikia, po dviejonių ir panašiai, kad dabar jau galime parodyti, kad pažanga padaryta, sudaryti tas sutartis ir yra nustatytas gana aiškus tvarkaraštis. Taigi manau, kad tai yra aiškus signalas, kad ES rimtai žiūri šią programą ir reikėtų dabar e, pradėti investicijas. Pagrindas sukurtas. Kaip jau minėjote, iš tikrųjų mūsų laukia daugybė iššūkių. Pakalbėsim konkrečiai apie vieną. Tai yra sistemos savininko klausimas. Yra naujas dalykas. Na, išskyrus keletą pastatų ir panašiai. Uh, šiaip jau Galilėjo programa ir atitinkama infrastruktūra bus pirma tokio pobūdžio nuosavybė, kurią turės Europos Sąjunga. Ir tai reiškia, jog reikės užtikrinti atitinkamą finansinį išteklių valdymą. Taigi tai svarbi užduotis ir komisija jau uh, E, pradėjo darbą susijusiu su finansiniu valdymu ir finansinis valdymas ateityje bus atitinkamai išplėstas, kai daugės projektų. Na, jūs kalbėjote apie programų valdymų gebėjimus, kurias turi komisija, tai kadangi turi, turint galvoje programos mastus, tai yra svarbi ir sudėtinga užduotis, kuri tenka komisijai. Na, iki šiol kartais tekdavo kalbėti apie subsidijų valdymą, bet šiuo atveju čia yra skirtingas dalykas. Taigi, reikėtų viską žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos ir reikėtų pagalvoti, ar komisija bus visą laiką atsakinga už šios programos finansinį valdymą, ar reikės tai perleisti kam nors kitam. Dėl pono Stariko pasisakymo bei, finansi, bei programos paslaugų verslui. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbis rytis. Na, aišku, ši infrastruktūra sukuria daug naujų perspektyvų, jį žavi, mes matome uh, kaip e, paleidžiamas į kosmosą raketos, palidovai, tai aišku yra brangu, tačiau reikėtų pagalvoti, kokios naudos iš tai turėsime. Ir aišku, paslaugos verslui yra labai svarbus dalykas. Mūsų dabartiniai paskaičiavimai rodo, jog e, pasaulyje rinka 2000, iki 2020. 2025 metų šios paslaugos, palydinamės paslaugos rinkoje per metus sieks 200, maždaug 250 milijardų eurų. Na, o infrastruktūros kaštai bus milijonų per metus. Kartu su Egnos Galilėjo Galilėjo programa kartu su Ignas mums kasmet kainuos maždaug apie 750 milijonų per metus. Bet, kai, bet tiesą sakant, e, kita vertus, aš manau, kad jeigu mes atitinkamai pritrauktume verslą, tai galėtume kartu dalyvauti toje rinkoje, kur, kaip minėjau, per metus galima bus uždirbti iki 270 milijardų eurų per metus. Na ir pagal turimus teisės aktus atitinkamas paslaugas galėsime teikti tik tais Europos Sąjungoje. Bet greit greičiausiai galilėjo paslaugos nebus teikiamas kitur už ES ribų, ribų ir e, reikia pagalvoti, e, kokį čia reikėtų pasirinkti metodą. Pavyzdžiui, reikėtų dėrėti su Šveicarija dėl galilėjo paslaugų teikimo joje. Taigi, tai reiškia, jog e, teks gerokai padirbėti išvystant tas verslo teikiamas paslaugas ir, ir galvojant apie rinkos poreikius Europoje, galbūt pasaulyje. Po pasisakymų buvo užduoti par, klausimai iš parlamento pusės. Na ir buvo paklausta, koks svarbiausias politinis klausimas. Taigi, sakyčiau, kad svarbiausias politinis klausimas yra kaip ES galėtų e, tenkinti ilgalaikius prisimtus politinius įsipareigojimus. Jeigu vartotojams nesudarys įspūdis, kad ES nėra prisėmus ilgalaikio politinio įsipareigojimo, kad nebus kažkokio visuotinio valdymo modelio, tai greičiausiai vartotojai nesims rizikos ir neinvestuos iš šios programos taikymą. Na, nes pavyzdžiui, jiem reikėtų įsigyti imtuvus, kurie galėtų primti ir Galilėjo programos signalus. Taip pat jiem reikėtų įsigyti atitinkamas technologijas, kas, aišku, kainuoja labai brangiai. Ir vartotojai tai darys tik tais tuomet, jeigu, pažiūrėmintis būsimą finansinę perspektyvą, jie gaus garantijų, kad ir ilgalaikėje perspektyvoje uh, ES e, prisims įpareigojimą už tai, kad ši palidovinė navigacijos sistema iš tikrųjų veiks. Na, 2008 metais buvo priimtas drasus sprendimas pradėti viešųjų pirkimų sistemą. Tai yra pirmasis žingsnis. Ir dabar galvojant apie tą programą, kuri bus jums kritimas mat pristatyta, reikėtų taip pat pagalvoti, kaip ES iš tikrųjų tenkins ilgalaikėje perspektyvoje tuos prisimtus įsipareigojimus. Mm, na, kolegos iš Rusijos turi sistemą, tačiau rusai nebuvo prisimę atitinkamų įsipareigojimų, netenkino juos. Ir, pavyzdžiui, dėl to uh, infrastruktūra netenkina reikalavimų, uh, netenkina lūkesčių ir dabar atrodo, ši sistema nepritraukia vartotojų, nors atrodo, Rusijos vyriausybė iš tikrųjų buvo prisėmusi rimtų įsipareigojimų ir ketinimų. Taip pat reikėtų pagalvoti apie busimas valdymo sistemas, apie galimus kaštus ir panašiai. Šios diskusijos tikrai labai sudėtingos ir tikiuosi per ateinančius 2-3 mėnesius atitinkamų pasiūlymų bus sukurta atitinkama kolegija ir Komisija sukurta. Komisijos kolegija renks atitinkamus pasiūlymus, kurie bus jums pristatyti. Štai tiek iš mano pusės. Dėkoju. Äh, Aš taip pat noriu Jums padėkoti. Na, pabaigai norėčiau steigti žodį kolegai Remekui, tam, kad jis apibendrintų, įvertintų kolegų išsakytas mintis ir galbūt pasidalintų su mumis savo samprotamais apie tai, kaip reiktų bendradarbiauti ateityje. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte žodį. Aš esu pranešėjas atsakingas už šią šį pranešimą, kuriame yra svarstamas e, vidurio laikotarpio programos rezultatų įgyvendinimo įvertinimas ir manau, kad mes iš tikrųjų turėtume pirmiausiai padėkoti ekspertams už tai, kad priemi mūsų kvietimą ir pasidalijo savo mintimis, savo komentarais. Aš tikiuosi ir manau, kad e, šis pasikeitimas nuomonėmis mums buvo abipusiai naudingas. Todėl dėkoju visiems diskusijos dalyviams už e, jų mintis, komentarus, savo požiūrio pristatymą, ne tik apie pačią sistemą, e, Ačiū taip pat ir mintimis dėl e, mano pranešimo. Man ypatingai patiko pono Beneto pasisakymas, kuris patvirtino mano lūkesčius susijusius su regionų pozicija Galilėjo programos atžvilgių, nes mano nuomonė būtent regionai yra ta jungiamoji grandis tarp ES institucijų ir ES piliečių. O kad ta sistema galėtų būti labai naudinga visiems piliečiams, todėl noriu padėkoti poniai Barsi Pataki už jos pranešimą. Visi puikiai žinome, kad ji yra šios ryties ekspertė, puikiai susipažinusi su palidovinės navigacijos sistemos įvairiausiais aspektais ir e, parengusi labai gerą politinę strateginę savo nuomonę e, dėl projekto finansavimo bei kitų aspektų ir man iš tikrųjų būtų džiugu, jeigu mes galėtume ir toliau bendradarbiauti ir labai vertinu tai, kad ji priėmė mūsų kvietimą ponui Tortorui, taip pat noriu padėkoti už jo pasisakymą. Daug jau kolegų minėjo atitinkamo kokybiško valdymo svarbą. Ir e, mes tikrai pritarėme šioms mintims. Ponas Starikas mums pristatė Galilėjo bei kitų e, palidovinių navigacijos sistemų pranašumus ir atnešamą naudą. Aš manau, kad tikrai yra labai svarbu čia pabrėžti, kad ponas Tarikas atstovauja jaunai kartai, kuri mano, kad Galilėjo projektas turi ilgalaikę perspektyvą. Ir taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovams. Aš tikiu, kad mes ateityje galėsime taip pat glaudžiai bendradarbiauti šioje srityje. Asmeniškai aš manau, kad jūs tikrai esate susipažinęs mano asmeninę nuomonę dėl šios temos ir aš nenorėčiau dabar gilintis į patį projektą, į jo detalės ir aš esu tikras, kad jūs susipažinote su mano nuomonė perskaitę aiškinamąją pranešimo dalį. Tačiau vis, visiems e, svarbiausiams projektams įgyvendinti iškyla trys svarbiausios kliūtis. Pirmoji kliūtis, pirmoji problema tai yra nepakankamas finansavimas, dėl to daugelio projektų įgyvendinimas vėluoja ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad pasauliniu mastu mes turime konkurentų. E, panašius projektus įgyvenant šiais metais man sukak 62 metai ir per tą laikotarpį aš dalyvau įgyvendinant tūkstančius įvairių projektų. Ir kiekvienas iš jų susidūrė su nepakankamo finansavimo uh, sunkumais ir visą laiką susidurdavo su pakankamai rimta konkurencija. Aš tikiuosi, kad šias problemas mes sugebėsime įveikti, sutelkę visų suinteresuotų šalių pastangas ir aš iš tikrųjų labai vertinu tai, kad mes sugebėjome šį svarstymą suorganizuoti, noriu Jums dar kartą padėkoti ir tikiuosi ateityje pakankamai vaisingo bendradarbiavimo. Pirmininkas, ačiū labai taip pat ir jums už tai, kad e, suorganizavote įnešyti savo indėlį iš šio renginio organizavimą ir manau, kad mes dar ateitie galėsime pakankamai rimtai aptarti visus rūpnus klausimus. Kolegos turi galimybę pateikti savo pakeitimų pasiūlymus jūsų pranešimui. Šiai dienai temą svarstyti baigiame ir visų vardu noriu padėkoti kolegai Remekui ir visiems ekspertams, kurie dalyvavo mūsų posėdėje. Posėdį skelbiu baigtų. Dar tik noriu frakcijos darbuotojams tiksliau pra, e, pranešti, kad galbūt galėtumėte sukviesti į salę koordinatorių šiek tiek anksčiau, tam,